galimybė tokio tikslo pasiekti, aš kaip Europos parlamento narys manau, mes turime užtikrinti didesnį finansavimą su klimato kaita susijusioms priemonėms per kitą finansavimo laikotarpį, daugiau investuoti atsinaujinančius energijos šaltinius, kurti ekologiškas darbo vietas. Mes turime dar šiokių tokių galimybių, bet negalime toliau E, vengti praktinio darbo ir, ieško, ir dangstytis žodžiais. Neturime vadovautis vien tik tai ekonominiais interesais. Daugiau dėmesio turi būti e, skiriama tvarumui. Jūs žinote, gamta išgyvens be žmogaus, bet žmogus be gamtos tikrai neišgyvens. Ačiū. Toliau Aleksandra Philips. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai yra lenktynės, kurias laimėsime ir tai yra lenktynės, kurias privalome laimėti, jeigu norima, kad mūsų vaikai turėtų kur gyventi. Ir aš daug vilčių sieju su jaunaja karta, kuri išeina į gatves, kuri plaukia per Atlantą, tik tam, kad priverstų mus, politikus, užsimti praktiniu darbu. darbu. Jų veiksmų poveikis yra didžiulis ir mes visi turime sekti jų pavyzdžių. Tie planai kurių, kuriuos numatėme iki, e, įgyvendinti iki 50 metų, nebejotinai reiškia, kad turėsime sumažinti temperatūrą 5 procentais ir turėsime užtikrinti neutralią ekonomiką. Todėl neabejotinai penktadienį ir aš eisiu į gatves, nes mes turime parodyti, kaip rimtai mes ketiname dirbti, kad mano sunus ir jūsų vaikai turėtų užtikrintą ateitį. Dėkoju, Aleksandrai. Dabar žodis kolegiai Anjes Evren. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjus ketveriems metams po to, kai buvo pasirašytas Paryžiaus susitarimas, konstatuojame, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp prisimtų įsipareigojimų ir veiksmų, kurių buvo imtasi pasirašysiuose šį susitarimą šalyse. Tai yra šalis, kurios teršia labiausia. Taigi, ponė komisijos nariai, jūsų komunikate nėra minimas labai svarbus miestų vaidmuo kovojant su klimato kaita kai tuo tarpu pusė gyventojų, viso pasaulio gyventojų būtent miestuose ir gyvena. E, pastatai nėra energetinė prasme efektyvūs. Matome, kad yra labai intensyvus miestų eismas. Taigi matome, kad daugiau nei 60 procentų visų CO2 emisijų yra išmetama miestuose. Dėl to generalinis jungtinių tautų sekretorius ir identifikavo miestus kaip, ta, kaip tas zonas, kur reikia imtis prioritetinių veiksmų. Taigi aš keliu du klausimus. Kaip Europos komisija ketina įtraukti miestus į rugsėjo 23 dienos pasirašytą komunikatą ir kaip ketina imtis lyderio vaidmens šioje srityje, kuri yra labai aktuali ir svarbi, būtent miestų politika. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis poniai Gutelend. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Mes, kurie šiame Europos parlamente teikiame prioritetą tvariam vystimuisi, privalome prisimti lyderio vaidmens ir klimato kaitos rytyje, nes mūsų jaunimas to iš mūsų reikalauja, reikalauja iš Europos parlamento reaguoti kur kas energingiau ir drąsiau, nei darėme anksčiau. Taigi mes iš naujos komisijos ir užšalos van der Leyen tikimės, kaip ji ir pasakė, kad klimato kaita bus prioritetinės rytis, taip pat ir biologinės įvairovės atkūrimas pasaulyje bus labai svarbus. Tas buvo pažadėta. Tačiau New York'e mes turėsime galimybę parodyti, kad e, mūsų žodžiai kažką reiškia. Ten galėsime įrodyti, kad imamės lyderio, pasaulinio lyderio vaidmens kovojant su klimato kaita ir siekiant darbo tvarkės 2030 įgyvendinimo, nes iš tiesų tada tie gražūs žodžiai galbūt taps, konkrečiai, taps konkrečiais veiksmais. Mums socialdemokratams ES turi privalo siekti tvaraus vystimosi ir ekonominė, ir socialinė prasme. Ir tas turi būti, matytis, vis, būti, būti matoma visoje Europoje. Mes turime parodyti, kad būtent mes tam skiriame patį svarbiausią prioritetą ES. Tačiau tas pats turi būti daroma ir visame pasaulyje. Labai svarbu, kad mes savo valstybės narės verstumėme imtis e, konkrečių veiksmų Niujorke nes labai svarbu, kad Paryžiaus susitarimo darbo atvarkės, Paryžiaus susitarimo tikslai ir darbo atvarkės 2030 tikslai taptų realybę. Turime puikių galimybių New York'e parodyti, kad Europa tikrai gali suvaidinti svarbu vaidmenį klimato kaitos rytyje. Pasinaudokime tą galimybę ir tapkime žemynų lyderių tam, kad su, suburtume visą tarptautinę bendruomenę siekiant tikslų klimato kaitos rytyje. Ir būtent toks yra mūsų ir politinis tikslas ir įsipareigojimas. Dėkoju. Eh, Dėkoju. Dabar Jūta Paulius. Ponios ir ponai, keturi metai praėjo nuo Paryžiaus susitikimo. Tai, ką mes ten nusprendėme, tai yra išlaikyti temperatūros atšilimą iki pusantro laipsnio, tampa labai sunkiai pasiekiamų tikslų, nes emisijos nemažėja. Per šitos keturis metus jos beveik nesumažėjo. Kita savaitė New York'e vėl vyks susitikimas dėl klimato kaitos. Ir ponia Kainietė, ponia Lyze, aš tikrai nemanau, kad ES jau yra pasiekusi visko, ko norėjo, kad mes lenkėme kitus savo veiksmuose. Tikrai ne, apie tai negali būti net kalbos. Mes įsipareigojame apsiriboti tais pusantro laipsnio, bet kai pasižiūrime, kas konkrečiai ketinama pasiekti. Tai yra aišku, kad nepa, to nepakaks. Mokslininkai teigia, kad mūsų anglies dvideginio biudžetas, tai yra tai, ką mes dar galime išmesti į aplinką, yra daug mažesnis negu kad mums atrodė lygi šiol. Todėl tikiuosi, kad naujoji komisija visose srityse aiškiai pasakys, kokį poveikį bet kokie mūsų veiksmai turi klimato kaitai, emisijoms, ir klimato saugojimui. Ir taip tai susiję ir su priekyba, ir su transportu, ir su visomis kitomis politikos rytimis. Tai, ką mes dabar darome, tai yra netgi kontraproduktyvu, nes kartais mes imamės veiksmų, dėl kurių kitose šalise yra kertami atogražų miškai. Galų gale išgirskime tuos jaunus žmonės, kurie išeina į gatves ateinantį penktadienį ir atliepkime jų lūkesčius. Ačiū. Dėkoju poniai Paulius. Toliau jums yra iškelta geltona kortelė iš mano porlas. Mėlyna kortelė. Kitaip sakant, kolega nori jums užduoti klausimą. O jūs turite pasakyti, ar jūs sutinkate priimti tą klausimą, ar norite į jį atsakyti, o galbūt ne. Taigi, ponia Paulus, ar jūs sutinkate priimti klausimą? Vienas iš jūsų kolegų paprašė galimybės užduoti jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Atsiprašau, sako kalbėtoja, aš negirdėjau klausimo. Taigi dar kartą kartoju, vienas iš jūsų kolegų norėtų išgirsti šiokį tokį paaiškinimą. Ar jūs sutinkate, kad jums būtų užduotas papildomas klausimas? Taip, ponia Furlas. Prašau. Ačiū. Tas tai nėra tiesiogiai klausimas. Aš noriu tiesiog pakomentuoti. Daug kas sakė, kad Europa turėtų prisimti vadovaujantį vaidmenį šioje srityje. Taip, mes privalome tą padaryti. Ir netgi neatsižvelgdami į tai, ar mes tą galime padaryti, mes privalome to imtis. Tai yra, tas, tai yra rinkėjų valia, kurią jie mums išreiškia. Ir mes kaip parlamentas turime galių tą padaryti ir privalome to imtis. Pone Paulus, jūs galite atsakyti į šį komentarą ir turite tam 30 sekundžių. Taip, Aš manau, kad parlamentas čia gali vaidinti labai svarbu vaidmenį. Būtent parlamentas turi žiūrėti, ką darys nauja komisija ir turi stebėti kiekvieną jos žingsnį. Jeigu komisija rengiasi neįgyvendinti tų tikslų ar šiek tiek nuo jų atsitraukti, mes turime kontroliuoti ją ir turime labai atidžiai žiūrėti, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Taigi aš noriu paraginti visas šio parlamento frakcijas, visus, kuriems rūpi mūsų civilizacijos ateitis, noriu pakviesti bendradarbiauti, peržengti tos takus, kurie mus skiria, siekiant mūsų bendrų tikslų netgi ne tikslų, o mūsų bendrų įsipareigojimų ir imtis veiksmų. Labai ačiū Jums už šį klausimą. Ultima, uh, eh, ultima... Dėkoju. Paskutinis sąraše Edina Tos. Pusantros minutės. Dėkoju. Kova su klimato kaita yra globalus dalykas. Paryžiaus sustarimą reikia įgyvendinti. Tai yra mūsų didžiausias iššūkis Klimato kaitos poveikis jaučiamas ne tik ekonomikoje, tai ne tik gerovės klausimas, tai tiesiog mūsų egzistencijos klausimas. Todėl sveikinu Junktinių tautų generalinio sekretorijos iniciatyvą sukviesti visų šalių vadovus, pakalbėti apie šitas problemas. Aš didžiuojuosi ES pasiekimais šioje srityje, jos įsipareigojimais, kovojant su klimato kaita Mūsų 2030 tikslai ir įsipareigojimai yra patys ambicingiausi lyginant su kitomis šalimis. Ir mes esame įsipareigoję ir jau esame įgyvendinę nemažai tų tikslų. BVP augimas turėtų būti atsietas nuo emisijų didėjimo. Europos Sąjunga iš tikrųjų išmeta tik tai 10 procentų visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulyje. Taigi didžiausias mūsų iššūkis yra priversti kitas šalis įsipareigoti sumažinti išmetalų kiekį. Ir tą pabrėžė ir komisijos vice, paskirtasis vicepirmininkas. Tarptautinės darybos yra labai svarbios kovojant su klimato kaita. Mes kalbam apie mūsų planetos ateitį, todėl visa tai yra labai svarbu. Dėkojame, poniai Tovs. Ir vėl yra klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar jūs norėtumėte atsakyti tą klausimą? Ponas Vanbedit. Ben Hadid nori užduoti jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau, ponė Ben Hadid. Ben Habib, 30 sekundžių. To... Koj, mano klausimas buvo skirtas poniai Paulus, o ne poniai Toth. Ar galiu dar skirti klausimą poniai Paulus? Ne, sako pirmininkas. Ji, jai jau buvo užduotas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taigi, kągi, toliau tęsime spontaniškus pasisakymus pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, yra septyni prašymai pasisakyti, gauti ir suteiksiu galimybę pasisakyti visiems, kurie yra įrašyti į mano kalbėtojų sąrašą. Jeigu visi kalbėsite neilgiau nei numatyta. Pradėsime nuo Jean Frelę. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Klimato, veiksmai klimato kaitos e, srityje, taip pat ir darnaus vystimosi tikslai yra labai svarbus, e, kalbant apie mūsų vykdomą politiką. Ir mes matome, kad yra daug propagandos, oportunizmo. Būtent taip yra traktuojami dažnai šie klausimai. Ir kokia yra situacija? Situacija tokia, kad e, vykdant mūsų politiką labai sudėtinga dabar suderinti uh, harmonija tarp žmogaus ir gamtos. Ir tos šalis, kurios yra pasirašiusios susitarimus dėl tvaraus vystimosi, būtent dar, labai dažnai matome, kad yra šalis, kurios vykdo destruktyvę politiką aplinkosaugos prasme. Taip pat ir mūsų priekybos politika nėra labai konstruktyvi, nes matome, kad yra perkeliama gamyba ir tokiu būdu mažinama, mažinama mūsų pramonės politika ir dažnai tenka importuoti produktus. Pone komisijos nariai, ar yra atlikti kokie taip paskaičiavimai, kiek kainuoja CO2 emisijos, turint omenyje pasirašytą sutarimą su Merkosur šalimi, jeigu mes norime siekti tvaro, tvarios gamybos, norime užtikrinti darnę aplinkos prasme gamybą, mes privalome numatyti atitinkamus skyrius tokiuose susitarimuose. Dėkoju, toliau Marija Spirakė pasisakys. Vieną minutę. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση... Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga iš tikrųjų prisima vadovaujantį vaidmenį kovoje su klimato kaita. Komisarė, mes to pasiekėme ir Esame tas jėtės smaigalys tiek tikslų, tiek teisės aktų požiūrių. Bet dėja to nepakaks. Naujas šalės susitarimas, kurį pažadėjo vicepirmininkas Timmermans, turi atsižvelgti ir į ES konkurencingumą. Reikia labiau akcentuoti atsinaujinančius energijos išteklius. Naujas šalėsis susitarimas taip pat turi remtis ir tarptautiniais alijansais. Jos turi sudaryti norinčios susitarti šalis, ištisi regionai. Ir susitarimo tikslas turėtų būti nauja žalia plėtra, kurios pagrindinis akcentas yra naujos technologijos. Mes galėtume finansuoti tų technologijų kūrimą iš fondų, iš daugiametės finansinės programos, taip pat įtraukti ir, finan, ir privačius investuotojus. Reikia žiedinės ekonomikos, reikia naujo požiūrio į pastatus ir reikia tvaraus vartojimo modelio. Tai turėtų būti mūsų pagrindiniai tikslai. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Marijai Grapinį. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narymė, liko kolegos. Man atrodo, kad ES pozicija jau ir taip aiški. Šio klausimu mes be jokios abejonės visi užsibrėžėme tikslų iki 30 ar 50 metų. Tačiau aš manau, kad būsima komisija, kuri greitai pradės darbą, turėtų laikytis praktinio požiūrio ir ieškoti praktinių sprendimų, kad nebūtų pražiūrėti 50 metų tikslai. Aš manau, kad tas aukšto lygio susitikimas yra labai svarbus, nes ne tik Europa juk teršia aplinką ir jeigu imsimės reikšmingų žingsnių, taip, tai yra gerai, tačiau turime suvokti, kad kenčia visas pasaulis dėl taršos ir visa mūsų aplinka. Dėl to susitikime reikalinga imtis konkrečių veiksmų pasauliniu mastu ir mano manimu ES turi labiau įsitraukti į šią sritį ir taip pat komisijos narė, aš manau, kad nauja daugiametėje finansinėje programoje turėtumėme irgi numatyti lėšas šiam iššūkiui atremti. Mūsų MBI turi būti įtraukiami labiau į šiuos tikslus, nes priešingą atveju mes jų nepasieksime. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis kolegijai Ellie Jones. Ačiū. Kaip girdėjome, penktadienį visame pasaulyje jauni žmonės išeis į gatves pareikalaus, kad mes imtumėmės daugiau veiksmų, sprendžiant klimato kaitos problemą. Ir aš manau, kad turime imtis lyderio vaidmens. Jie reikalauja mūsų imtis trijų dalykų. Mes turime siekti solidarumo su tais, kurie streikuoja dėl klimato kaitos. Mes taip pat turime žiūrėti, kaip gyvename patys, gyventi atsakingiau. Ir taip pat mes, kaip žmonių atstovai, privalome siekti sisteminių pokyčių. Mes Europoje savo klėstėjimą užsitikrinome iškasnio kūro pagrindu ir išnaudojimo pagrindu. Tas modelis buvo eksportuojamas į kitas pasaulio vietas, o rezultatas toks, kad pasaulis susiduria su klimato krize ir neprimtina neligybė. Dėl to mūsų atsakomybė yra ypatinga imtis lyderio vaidmens ir mažinant CO2 emisijas ir kovojant su neligybė pasaulyje. Šiame parlamente ir mūsų tarptautiniuose nacionaliniuose parlamentuose yra pakankamai noro kovoti su klimato kaita. Ir tas naujasis žalias sandoris turi būti uh, turi virsti politikos veiksmais. Jokia po, priekybos politika skanant, skatinanti miškų kirtimus nėra priimtina. Viešasis transportas, pastatai efektyvų, žal, žalia žemės ūkis, štai ko mums reikia ir mes Europoje turime skirti tam visas lėšas ir visas pastangas ir turime tą laikotą, perimojo laikotarpio būdu, e, per perimojo laikotarpį sukurti tokią ekonomiką ir tokias visuomenės, kurių nusipelnė mūsų vaikai. Dėkoju. Dabar žodis kolegui ponui Miguelės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikslų užsibrėžimas, pokalbis apie ambicijas, dėja neparemtas ta politika, kurios įmasi ES. Klimato kaitos komisija kalba, kad iki 30 metų turime 50 procentų mažinti CO2 emisijas. Ir to pasiekti jokių būdų ne iki 20 metų. Tačiau tai nėra suderinta su gamtinių dujų plėtra. Ir dabar, kuriant naujas suskistintų dujų, naujus suskistintų dujų pajėgumus ir taip paskalūnių dujų gavybą, e, tai tikrai nepateisinama. Ir kodėl mes tą darome? Dėl to, kad šelas, didžiausias teršėjas planetoje, vykdo lobistinę veiklą su komisija ir tą padarė dar 14 metais. Ir tai, kad dujos yra perinamo laikotarpio kuras, pat, kaip patvirtintas kaip perinamo laikotarpio kuras, visa tai sąlygoja šel veiksmai. Komisijos nariai, ar jūs nemanote, kad norint sumažinti CO2 emisijas, mes privalome pirmiausia kovoti su neoliberalizmu? Eh, Ačiū. Toliau Ponas Kalev. Ačiū, ponė pirmininkė, mus tikrai visus neramina klimato kaita. Mums tikrai neramu žiūrėti į tai, kas vyksta už lango. Neramu dėl miškų, dėl upių, dėl jūrų. Mes susirūpinę dėl mūsų išgyvenimo, dėl to, kad nepakanka maisto. Bet lygiai taip pat turėtume pagalvoti ir apie tai, kodėl mes tiek daug apie tai kalbame ir nieko nedarome. Kodėl? Jokia politika nebus sėkminga tada, jeigu negalvos apie žmonės. Jeigu neatlieps žmonių poreikių, jeigu neatsižvelgs į juos, jeigu nesaugos esminių dalykų, jeigu nesaugos žmonių galimybių dirbti tiek žemės ūkija, tiek pramonėje. Jeigu politika bus tokia, kad ji neskatins regionų, tada nieko nepasieksime. Mūsų politika turi plėtoti regionus, turi stengtis daryti viską, kad žmonės išliktų regionuose, kad neišsikeltų iš jų. Ir turime tam, šiame darbe remtis naujomis technologijomis ir tyrimais. Ačiū. Dėkoju. O dabar Karlos Sorinio, tai paskutinis kalbėtojas. Prašom, pasimkite mikrofoną. Dėkoju. Žmonijai iškilo didžiausias iššūkis. Mes turime saugoti taip pat ir rūšių įvairovę. Šioje srityje nuveikiame tikrai nepakankamai. Tai yra vienas iš mūsų politinių prioritetų, kuriuos turime siekti įgyvendyti. Daugie šaliai susitarimai yra labai svarbus. Antonijo Gutierreš sukvietė vadovų susitikimą New York'e, jungtinėse tautose, tam, kad valstybių ir vyriausybių vadoviai pakalbėtų apie tai, ką galima padaryti siekiant sumažinti anglimis dvideginio išmetalus. ES yra išsikėlusi labai ambicingus tikslus ir naujoji komisija taip pat sieks jų įgyvendinimo. Aš esu toje dėrybinėje grupėje, kuri ateityje domėsis ES geresnė valdysena. Tai irgi bus svarbus klausimas, taip pat ir CO2 išmetalai mums bus svarbus, kalbant apie naują valdyseną. Tačiau dabar atėjo laikas, kai nepakanka vien kalbėti, mums reikia veiksmų, mes turime konkretų planą ir jį, jo įgyvendinimo turime siekti. Dėkoju. O dabar kalbės komisaras Kanietė ir mėgins atsakyti į parlamento klausimus, atsakyti į parlamento pastabas. Jums paskutinis žodis. Ačiū už šią diskusiją ir tai rodo, kad klimato kaitos tikslai ir darnios plėtros tikslai iš tiesų labai artimi ir sutampa. Kapita Lyza sakė, kad kartais europiečiai mus kritikuoja pernelyg griežtai. Aš manau, kad Niujorke būtent ir ankstesnės kadencijos parlamento pastangų dėka turės ką pasakyti, nes teisės aktai, kurie buvo patvirtinti ir jūsų 85 procentais yra įgyvendinti ir todėl komisija tikrai turės ką pasakyti ir turės ką pademonstruoti e, siekdama ambicingesnės politikos įgyvendinimo. O dėl mano asmeninių indėlių, tai aš manau, kad mes visi prisidėjome ir politinės partijos ir iki 30-ųjų metų mažinti 40 procentų misijas yra svarbu. Tačiau kas dar svarbiau, tai ne tik tai teisės aktai, kurie reikalingi tikslams pasiekti, bet reikalingas dirbti taip, kad galėtume žengti kur kas toliau iki 45 procentų sumažinti išmetamus teršalus. Taigi mes praktiškai turime viską savo rankose ir įstatymus, tai teisės aktus ir a, politiką suformuotą ir darbą. Jeigu pasikeis JAV politik, a, a, politikai, viršūnėse pasikeis ir JAV vykdoma politika. Bet taip nėra Europoje. Europoje vieni politikai ateina, išeina, kiti ateina, bet ambicingi tikslai, kurie buvo numatyti, lieka. Ir spalio mėnesio taryboje 24 valstybės narės parodė, ką jos padarė. Bet ką dar noriu pasakyti, kad neutralu, neutrali klimato kaitos požiūrių ekonomika iki 50 metų tikrai taps reali. IPPC labai realistiškai viską parodo ir įvertina, ką reikia padaryti ir iki kokių metų. Todėl tikrai mes tapsime pirmąją ekonomiką pasaulyje, kurios poveikis klimato kaitai bus um, nulinis. O paskirtoji komisijos pirmininkė jau dabar pasiūlė sudaryti platų tartautinį susitarimą, kuria, kuris remtųsi europinių teisynų ir Europos savo nustatytais tikslais. Be to, ji nori sumažinti išmetamus uh, teršalus iki 50 metų 50 procentų, o toliau 70 procentų. Taigi turėsime ką pasakyti New York'e ir pasistengsime dirbti kartu su mažai įsivyšiusiamis šalimis. Ambicijos yra gerai, bet ne jos yra variklis. Mes turime uh, ne tik patys dirbti, bet padėti ir kitiems pasiekti tų tikslų. Mes, ES yra stambiausia donorė, kuri finansuoja besivyščiančias šalis ir kasmet joms skiria per 20 milijardų eurų. Tuo mes didžiuojamės, bet to nepakanka. Mes dar turime daug ką atlikti. Ir daugelis pasaulio vyriausybių ir um, valstybių vadovų uh, dabar jau gerai supranta, ką reikia daryti. Tačiau jie dairosi, jeigu mes sukursime ekologišką ekonomiką, žaliasias, taip vadinamas darbo vietas, pamatysite, jie seks mūsų pėdomis. Ir nebejotina, kad naujoji komisija a, tikrai imsis labai rimtai darbo ir aš labai tikiuosi, kad naujos kadencijos parlamentas, tai yra jūs, naujai komisijai padėsite taip, kaip padėjote man ir mūsų komisijai. Ir dar keletas uh, pastabų reaguojant į konkrečius komentarus. Neutralumas klimato kaitos požiūrių. Tai tikra revoliucija tiek ekonomikoje, tiek socialinėje srityje, nes reikia keisti kaip gaminama energija, kaip naudojamas kuras, reikia keisti pačią pramoną ir jos gamybos būdus. Ir tai, kaip mes judame, turės būti radikaliai pakeista. Mūsų laukia didžiulė revoliucija. Ir aišku, ta revoliucija turės savo pasiekmių. Jos bus asimetrinės, bet paveiks visas sektorius ir visas sritis. Ir būtent dėl to poveikio reikės uh, užtikrinti pereinamumą socialinėje srityje ir pereimą socialinėje srityje, nes tai bus esminis dalykas, nes vykstant didžiuliams pokėčiams tikrai bus ir neigiamo poveikio. Ir mes turime labai aiškiai numatyti, kokiu priemonių turėsime imtis. Nepakanka todėl vien tik tai numatyti klimato kaitos rytyje tikslų, reikia galvoti ir apie kitas rytis. Ir galiausiai sureaguosiu ponios Ferreira komentarą apie, e, kuri pasisakė dėl prekybos susitarimų ir konkrečiai susitarimo su Merkosur. Taip, ES yra pasiryžusi e, prekybos politiką sieti su kitomis rytimis, įskaitant ir klimato kaitą. Ir mes jau dirbame tą kryptimį. Merkosur susitarime yra laikomosi mūsų numatytų uh, principų ir yra atskiras skyrius netam susitarime, kuriame numatyta, ką reikės daryti, kad priekyba nedarytų povei, žalingo poveikio klimato kaitai. Dar tenai numatyta ir a, laikytis Paryžiaus susitarimo, nes a, jeigu aišku keisis Paryžiaus susitarimas, tai mes turėsime keisti ir susitarimą su Merkosur šalimis. Bet aš manau, kad priekybos susitarimo pagrindimas Paryžiaus susitarimu yra labai svarbus ir aiškus dalykas. Dėkoju komisijos nariui už pasisakymą. Dėkoju už jūsų atliekamą darbą, už jūsų bendradarbiavimą, kurį jautėme eilę metų, dirbdami Europos parlamente. Taigi, tikimės tikrai puikių rezultatų aukšto lygio susitikime New York'e ir tikimės, kad ES ir toliau užims lyderio vaidmenį kovojant su klimato kaita. Kągi, šios diskusijos yra baigiamos. Kitas darbo atvarkės klausimas yra pono Gualtieri pranešimų svarstymas, kuriame kalbama apie Europos Centrinio banko naujos pirmininkės skirimą. Kandidatė yra ponia Kristina Legard. Prieš pradedant diskusijas, aš norėčiau pateikti informacijos ir priminti, kad šios plenarinės sesijos metu mes išbandome naująją sistemą, naująją elektroninio registro sistemą. Ir elektroninį registrą, taip. Ir tai yra nauja sistema, elektroninė sistema susijusi su Milnosios kortelės procedūra ir panašiai. Uh, Taigi, jeigu norite pasakyti pagal spontaniškus pasakymus arba mėlynosios kortelės procedūrą, jūs galite panaudoti tam tikslui skirtą mygtuką. Tokiu būdu jūs paspaudę tą mygtuką paprašysite žodžio. Ir ta, tai jūs matote savo balsavimo aparatuose. Matote savo balsavimo aparatuose tą papildomą mygtuką. Jūs galite ir, ir toliau naudoti anksčiau naudojama sistema, būtent kelti ranką, bet mes tiesiog dabar bandome įdėkti tą naują technologinę, technologiją skaitmeninę sistemą. Tačiau nepamirškite atsinešti ir savo balsavimo korteles kurios irgi gali būti naudojamos pagal šią sistemą. Taigi pradėsime diskusijas. Kaip žinote, pranešimas, kuris pristatytas diskusijoms, buvo parengtas mūsų buvusio kolegos Gualtieri, kuris dabar tapo ūkio ministru savo šalyje, Italijoje ir esu įsitikinęs, kad visi jam linkime visokiojopos sėkmės, einant naujas savo pareigas. Jį pakeitė mūsų kolegė Irene Tinagli, kuri pristatys jo pranešimą, kuri vakar beje buvo išrinkta ir ekonomikos reikalų komiteto pirmininkė. Taigi, Šiuose pareigose ji taip pat pakeitė mūsų kolegą, pona Roberto Gualtieri. Taigi jai linkėme visokiojo sėkmės, einant komiteto pirmininkės pareigas, komitete, kuris yra labai svarbus parlamento darbe. Taigi būtent ji ir pasisakys pirmoji šiuose diskusijose. Poniai Tinagliai skiriamos šešios minutės pasisakymui. Taigi ji pasisakys, panaudos visas šešias minutės savo įžanginiam pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo pranešimu Europos parlamentas pateikė savo nuomonę dėl būsimos Centrinio banko pirmininkės paskirimo. Tai yra ta institucija, kuri tapo labai svarbiu ramščiu, ne tik kalbant apie pinigų politikos vykdymą, tačiau taip pat kalbant apie visą Europos ekonominės integracijos procesą. Ponios Kristinos Legard paskirimas, tai, yra, tai būtų pirmoji moteris, kurie eitų šias pareigas, jau savaime yra istoriškai reikšmingas faktas. Ir tai vyksta praėjus tik keliems mėnesiams po to, kai buvo šioje salėje, Europos e, plenarnių posėdžių salėje paminėtos euro 20-osios metinės. Tai yra labai svarbi ekonominė priemonė, ne tik natūralus neišvengiamas bendros rinkos papildas, bet taip pat, kaip sakė pirmininkas Mario Draghi savo pasisakymę, tai buvo iš ankstinė sąlyga siekiant išsaugoti monetarnio suverenumo besiplečiančiame vis labiau tarpusavę susijusiame pasaulyje. Euras nėra vien tik tai ekonominė priemonė, tai yra visų pirma ambicingas politinis projektas, tai yra uh, ES taikos klėstėjimo kertinis akmuo. Tai yra neišvengiama priemonė siekiant apsaugoti ir paremti Europos ekonominę, socialinę ir, politi ekonominį, socialinį ir politinį modelį, susiduriant su labai svarbiais pokyčiais mūsų laikais. Per pastarosius 20 metų, nepaisant tam tikrų netobulumų ir to, kad Europos ekonominė valdysena dar nėra visiškai įtvirtinta, ta bendroji valiuta įrodė esanti labai atspari ir stipri, netgi kai ji susidūrė, susidūrė su vienu, su viena sudėtingiausių ekonominių krizių istorijoje. Šalia to politinio ryšto išlaikyti vientisumą, Europos centrinio banko ir jo pirmininko pasiryžimas išsaugoti savo įgaliojimuose bendrąją valiutą ir paremti ją konkrečiais pinigų politikos veiksmais, iš esmės prisidėjo prie euro apsaugos ir sustiprino visų Europos piliečių gerovę. 7, 76 kandidatės atsakymai į pateiktus klausimus, kas yra pridėta prie šiandienio pranešimo ir taip pat Labai intensyvūs klausimai ekonomikos reikalų komitete įveikia, įvykę rugsėjo ketvirtąją dieną, man atrodo, įrodė ne tik tai, kad Kristin Legard yra puikiai suvokianti savo iššūkius ir užduotis, bet taip pat, kad ji tinkama kandidatė perėti pareigas iš savo pirmtako, galinti toliau vykdyti šią labai svarbę misiją. Didžiulis konsensusas pasiektas ekonomikos reikalų komitete, mano manimu, yra puikia parama ir tikimės, kad ji bus atspindėta šiandienos balsavimuose. Tačiau uždavinys mūsų nesibaigia ties tuo, kaip yra numatyta sutartyse ir laikantis mūsų komiteto ir viso parlamento darbo programos, mes ir toliau prižiūrėsime Centrinio banko veiklą ir sprendimus per, be kita ko, ir ketvirčio pinigų politikos dialogus, pranešimus ir raštu pateikiamus parlamentarų klausimus. Kaip visuomet mes reikalausime ir mes tikimės, kad ta institucija, kuri uh, prisima tokį esminį vaidmenį, turi duoti konkrečių rezultatų. Jeigu norime pasiekti ambicingų tikslų, sustiprinti euro stabilumą, to dėja nepakaks. Mes turime siekti naujų institucijų, naujų priemonių ir tikros Europos ekonomikos politikos ir taip pat pinigų politikos priemonių. Taigi labai svarbu iš esmės gilinti mūsų ekonominę pinigų sąjungą, kaip yra numatyta ir programoje, kurią pristatė pirmininkė Uršla von der Leyen, kur kalbama ir apie priemonės, kad reikia užtikrinti visapusišką socialinio ramščio gyvendinimą ir taip pat peržiūrėti Europos ekonominę valdyseną orientuotą į augimą. Šiame kontekste mes kaip Teisėkuros institucija esame pasirengę prisimti šį iššūkį. Dėkoju. Obrigado, senhora Tinag. Ačiū, ponė Tinalį. Dabar norėčiau suteikti žodą komisijos pirmininko pavaduotojui valdės valdžiui Dombrovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Visada malonu pasisakyti Europos parlamente. Šiandien balsuosime dėl Europos centrinio banko valdytojos pirmininkės e, kandidatūros. Tai labai atsakingos pareigos. Jūs žinote, kad Lisabono sutartyje yra aiškiai parašyta, kad bankas turi veikti savarankiškai, būti nepriklausomu ir formuoti pinigų politiką ir siekti pagrindinio savo tikslo, tai yra kainų stabilumo. Garbus nariai. Tačiau nepriklausomybė ir atskaitomybė yra tos pačios monetos dvi pusės. Negali būti nepriklausomybės be atskaitomybės. Todėl ECB ir atsiskaito Europos parlamentui. Ir labai svarbi, svarbu, ką pats parlamentas mano Ir tai visiškai aiškiai buvo pademonstruota ir šį kartą svarstant ponios Lagard kandidatūrą. ECB valdyba sakė, kad e, ponia Lagard e, yra pakankamos kvalifikacijos, kad galėtų e, dirbti, numatyta, eiti numatytas pareigas. O ECB turi vykdytų tvirtą politiką. Kita vertus, aišku, ECB vaidina itin svarbu vaidmenį Europos ekonomikos plėtotoje ir kūrė tas sąlygas, kurių reikia monetarinės erdvės, tai yra eurozonos erdvėje. Ir e, pastaruoju metu ECB veikia labai kryptingai ir tikslingai kainos stabilumą užtikrino, bet e, žema infliacija po krizės virto defliacija ir pats bankas negali savaime pakeisti šitos situacijos. Nebejotina, kad jeigu mes norime išlaikyti kainų stabilumą, žemą infliaciją, reikalinga imtis struktūrinių reformų. Ir kita vertus reikalinga, kad persitvarkytų ir pats verslas, nes artimiausioje ateityje reikės spręsti tokius dalykus kaip um, nesaugumo, netikrumo jausmas pasaulyje, klimato kaita ir taip toliau. Pasiū, fiskalinių priemonių pasiūlymai nebejotinai susiję ir su investicijomis. Jūs žinote, kad Kristina Lagard dirbdama uh, Tarptautinėme valiutos banke parodė, ką gali ir aš pritariu jos kandidatūrai. Ir labai svarbu, kad e, jai vadovaujant ECB toliau gilintų kapitalų e, bendrą rinką ir stiprintų eurozonos atsparumą išorės neigiamiams poveikiam. Todėl aišku, nekantrai lauksiu balsavimo dėl Europos centrinio banko e, pirmininkės ar pirmininko tvirtinimo. Ačiū, komisarė. Toliau suteiksiu žodą kolegoms. Pirmiausia, pasisakys mūsų kolega Markus Ferber. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos pirmininkė, kolegės, kolegos. Europos centrinio banko pinigų politika pastaraisiais metais labai susilaukė daug dėmesio iš įvairių rinkos dalyvių. Europos centrinis bankas užsima ekonomikos reguliavimu ir gal net šiek tiek daugiau yra sakoma, nes jo funkcija iš esmės yra garantuoti kainų stabilumą. Praėjusios savaitės sprendimas išplėsti paskolų supirkimo programą ir sumažinti palūkanas dar įliejo žibalo į ugnį. Ir tokia yra viešoji nuomonė, kad centrinis bankas yra netekęs daugelio rinkos veikėjų pasitikėjimo. Todėl mes labai džiaugiamės nauja kandidatūra Kristin Lagarde, pris, nes ji ketina prisijimti tų įsipareigojimų, kurie yra numatyti sutartyje. Ji laikysis teisės nuostatų ir taip, kaip jos yra nustatytos sutartyje. Ką tai reiškia vidutinėje perspektyvoje? Europos centrinės, centrinis bankas turi atsisakyti laisvos pinigų politikos. ES valstybės negali priklausyti nuo pigių pinigų, kuriuos jie spausdina centrinis bankas. Tokia užduotis teks Europos centriniam bankui, vadovaujant Kristinai Lagarde. Be to reikia gerinti ir komunikaciją. Žinoma, bus ir atskaitomybė už tuos sprendimus, kurių bus prisimta. Tačiau gera komunikacija reiškia ir tai, kad ponė Lagar turės ne tik tai išaiškinti, ką veikia, bet ir išklausyti tai, kas, kas yra negerai, išklausyti kritikos, kurią išsakysime ir mes. Ji turės susikoncentruoti į savo tiesioginės pareigas, geriau e, atlikti savo pareigas. Taigi jeigu visa tai vyks taip, kaip ji pasižadėjo, mes su džiaugsmu pritarėme jos kandidatūrai. Ačiū. Dėkojame. Toliau kolega Fernandes. Kalba be mikrofono. Taip, Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šodį. Ačiū ponui Dombrovski, kad atvyko į šį susitikimą. Mes prieš keletą savaičių Ekon komitete susitikome su kandidatė Lagart ir tas susitikimas buvo tikrai džiugus. Kandidatė Lagart labai aiškiai pasakė, kad tęs dragi darbą centrinėme banke, taigi išlaikys ir tam tikrą nuoseklumą. O reikia pasakyti, kad Europos centrinis bankas kritiniais momentais tikrai padarė labai daug. Ir taip pat buvo pasakyta, kad pinigų politikos koncepcija vis dėlto turėtų išlikti sutarties rėmuose ir bus peržiūrėta dabartinė pinigų politika, kaip ji dera su sutartimi. Žinoma, kad yra tam tikra marža, kokiu galima imtis priemonių tam, kad išlaikytume kainų stabilumą. Mums reikia tokios fiskalinės politikos, kuri remia pinigų politiką. Jeigu šios dvi politikos nederės, mes savo tikslų pasiekti negalėsime. Ačiū. Pone Fernandės, toliau kalbės kolega Luis Karikano. Dėkoju pirmininkė. Mes iš tikrųjų čia susirinkome neįvertinti ponios Lagart nuopelnų, nes tą padarėme jau ekon komiteto susitikime. Tas ten jai surinktas egzaminas iš tikrųjų labai pavyko, ji pasirodė labai šauniai. Kita vertus, Centrinio banko veikloje per pastaruosius septynerius metus tikrai yra ką kritikuoti. Centrinis bankas yra ta vienintelė institucija, buvo ta vienintelė institucija, kuri ėmėsi aktyvių veiksmų kovojant su krize ir su recesija. Jeigu to nebūtų buvę, pasiekmės galėjo būti dar liūdnesnės. Tačiau kai kurie sako, kad Europos centrinis bankas padarė per daug, ėmėsi per daug iniciatyvų. Gal ir taip. Tačiau tikriausiai jis taip elgėsi todėl, kad kiti veikėjai, o konkrečiai tam tikros valstybės narės, netliko savo namų darbų, nedarė to, ką turėjo daryti. Valstybės narės irgi turi pakankamai daug galių. Jos turi biudžetus ir kai kurios valstybės yra peržengusios deficito ribas. Ir dabar joms labai sunku investuoti į ateitį, nes neturi lėšų. Yra tokių šalių, kurios neturi laisvų lėšų investuoti į ateitį. Pavyzdžiui, Ispanija irgi nuolatos kenčia dėl tokios lėšų stokos, bet vis dėlto reformas galima įgyvendinti ir švietimo srityje, ir užimtumo srityje. Ir tos reformos leistų sustiprinti augimą ir taip išspręsti problemas. Mes, kaip Europos sąjungos institucijos kartu su Europos centriniu banku ir valstybėmis narėmis tikrai galime padaryti daugiau. Yra tam tikrų lėšų, kurios dabar yra išaldytos, jas reikėtų paleisti, reikėtų pagalvoti ir apie indėlių e, saugumą ir jų garantijas. Taigi mes balsuojame už ponę Lagart ne tik todėl, kad ji yra kvalifikuota, bet ir todėl, kad tikime, kad ji padarys tą darbą, kurio, kuriam yra įpareigota. Tačiau, ką padarysime mes, čia yra pagrindinis klausimas. Ačiū. Dėkuoju. Toliau Sven Gygolit. Pirmininkė. Dabar vyksta diskusija dėl ponios Lagart nominavimo. Tai yra tokia diskusija, kuri tik nukreipia mūsų dėmesį nuo esminių dalykų. Tai aiškus signalas. Ponios Lagart skirimas tik patvirtina tą kursą, kurio, kurio laikėsi Mario Draghi. Ta pati Europos centrinio banko kursą. Europos centrinis bankas išgelbėjo eurą. Be centrinio banko mes nebūtumėm garantavę kainų stabilumo, nes euras yra stabili valiuta. Tokia iškrikusi valiuta nebūtų stabili. Ir tokie puolimai, kurie dabar čia yra išsakomi, kad neba centrinis bankas nesilaikė savo mandato, padarė kažką netaip, yra neteisingi. Europos centrinis bankas atliko savo užduotį, užtikrino stabilumą ir padėjo toms šalims, kurios turėjo ekonominių problemų. Ir tos šalis dabar galėjo šiek tiek sustiprinti savo ekonomikas, bet čia yra kaip tik problema tų šalių, kad jos nedaro tų reformų, kurias turėtų daryti. Kita vertus, tos šalis, kurios turi daugiau pinigų, geresnę ekonomiką, galėtų pereiti prie ekolo, ekologinės ekonomikos, ko jie dėje nedaro. Todėl labai džiugu, kad ponia Lagard pasakė, kad mums reikia bendros fiskalinės politikos. Tai yra ta sąlyga, kuri leis pinigų politikai būti griežtesniai ir kuri leis mums geriau žengti pirmin, vystyti ekonomiką. O tai, kad pirmininkė tampa moteris, tai yra labai aiškus signalas į ateitį ir mes labai džiaugiamės šią kandidatūrą. Ačiū. Dėkoju, toliau kolega Animans. Ponios ir ponai, mėly kolegos, mėlos kolegės ponios ir ponai, kolegės ir kolegės. EPP ir socialdemokratai jau nebeturi daugumos kartu. Dabar reikia dar vienos partijos, kuri jiems padėtų, tačiau, kad ir kaip ten būtų, vokiečiai ir prancūzai vis tiek kažkaip tai prastume savo kandidatus ir parlamente ir visur kitur. Makronas, von der Leyen ir netgi Italijos penkių žvaigždžių judėjimas turėjo pritarti šitoms kandidatūroms, netgi Lenkai nieko negalėjo pasakyti ir pritarė von der Leyen kandidatūrai. Vadinasi, viskas vyksta kaip lygi šiol. Lagart, kaip ECB, Europos centrinio banko pirmininkė, irgi yra dar viena tokia kandidatūra ir ji ir toliau dalyvaus toje nerealistinėje Euro, eurozonos kūryboje bus kuriami ir spausdinami pinigai ir nuolatos e, daromas spaudimas valstybėms dėl skolų. Pone Lagart, jūsų, jums skirti aplodismentai skamba taip, kaip orkestro muzika Titaniko laive. Mes balsuosime prieš jūs. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas Janui Epinkui. Dėkoju, pirmininkė. Europos centrinis bankas yra viena iš galingiausių ES institucijų. Tačiau ką ji veikia, ta institucija? Jeigu pasižiūrėsim, kas įvyko praeitą savaitę, ši, matysim, kad ši institucija taip pat yra susiskaldžiusi ir euras yra lygiai taip pat susiskaldęs. Tai šiaurės ir pietų yra didelė takoskyra tiek politikos, tiek pinigų prasme. Pastarajame Europos centrinio banko posėdėje ponas Dragi pateikė savo paskutinį argumentą, taigi ir toliau bus spaudinami, spausdinami pinigai, ir toliau bus daroma, bus prasiskolinama, ir toliau palūkanos yra tokios, tokios žemos kaip niekada lygi šiol. Vokietijos centrinio banko pirmininkas, Olandijos centrinio banko mm, pirmininkas pasisakė prieš tokią politiką. 60 procentų ekonomikos pajėgumų yra šiuose šalyse ir 60 procentų tų ekonominių pajėgumų pasisakė prieš dragi politiką, o jis vis tiek ją tęsė. Tai kaip čia mes toliau gyvensime? Pone Lagart, jeigu ji tęs tą politiką, tai niekas į gerąją pusę nepasikeis. O juk reikia galvoti apie indėlininkus. Būtent indėlininkai labiausiai nukenčia, nes jų indėliai, jų sutaupyti pinigai tampa vis mažiau verti, pensijos dėl to mažėja ir jaunimas niekaip negali atsigauti. Uh, Taigi, kur mes nueisime su tokia ekonomika, atsižvelgiant su tokia pinigų politika, atsižvelgiant į tai, kad ekonomika irgi yra beveik recesijos būsenoje. Ačiū. Dėkoju. Toliau dvi minutės kalbės ponia Obry. Chers collègues, quelle drôle de sensation. Kolegos. Iš tiesų, Sensacinga, kad kolegos svarsto ECB pirmininkės kandidatūrą, jai nedalyvaujant. Mes turime tikrai svarstyti, kokį vaidmenį vaidina ECB, kokie turi būti centrinio banko tikslai ir uh, Banko vykdoma politika yra vis tik svarbi ir klimato kaitos, ir darnios plėtros tikslų požiūrių. Neligybės temą ponia e, Kristin Legard pati labai puikiai išmano, nes minėjo tą žodį atsakydama ir mūsų raštu pateiktas, pateiktus klausimus. Aišku, 2000 milijardų eurų rinkoje, 10 procentų realioje ekonomikoje, o visa kita yra skirta spekuliaciniams burbulams. Štai kokia pinigų politika vykdoma. Netgi Mario Draghi tai pripažino Nepaisant krizės ir, graik, krizės, krizė ir Graikijos pavyzdys parodė, kad iš tiesų Centrinis bankas ne, ne, nepasitarnauja visų mūsų poreikiams. Ir dabar e, kalbama yra apie žaliai sandorį, tačiau yra stabdomas finansavimas, ar yra įsipareigojimas stabdyti, e, didinti finansavimą kovai su gaivalinėmis nelaimėmis? Ne. Ar yra planuojama bausti taršiausias įmonės? Ne. Ar yra padedama valstybėms užtikrinti sąžiningą perėjimą prie netaršios ekonomikos? Ne. Taigi labai svarbu tuos dalykus padaryti, nes priešingo atveju turėsime sumokėti didelę kainą. Mūsų rinka nėra pritaikyta prie e, veiksmų, kurių turėjome imtis skubos tvarka. Ir pinigai turi būti investuojami į realią ekonomiką, negalime finansuoti taršios veiklos. Mes turime siekti žalių priemonių. Taigi būtent to turimtis ponė Legard. Ji turi siekti pokyčių. Ir dabar mes kalbame apie asmenį, kuris yra patrauktas būdžiamon atsakomybėn savo šalyje. Taigi mes turime iš tiesų siekti tokios pinigų politikos, kuri pirmiausia tarnautų mūsų žmonėms ir planetai. Dėkoju. Ačiū. Viena minutė Nikolau Levanos. Alevanos. Dėkoju. Europos Sąjunga, kapitalas, vyriausybės susirūpinę dėl naujos kapitalizmo krizės Europoje. Bankus reikia tam parengti, reikia tam parengti didžiasias monopolijas, Jos pastaraisiais metais, pastaraisiais dešimtmečiais yra gavę labai daug pinigų, kurie iš esmės yra atimti iš skurstančių, iš darbuotojų. Kur tai veda? Tai veda prie bankų politikos, kurie pardavinėja savo blogus kreditus tam, kad patys išliktų sveiki, bet tai iš tikrųjų yra apgavystė. Ir ponios Lagart paskirimas Europos centrinės, centrinio banko pirmininkė tęsta politika. Čia net ne kalba eina ne apie jos asmenį. Tiesiog nesikeis politika, bus viskas taip kaip lygi šiol, deficitai ir toliau didės ir ta kapitalistinė sistema tęs savo egzistavimą. Žmonės turi kažkaip su tuo kovoti, jie turi organizuotis ir turi kažkaip kovoti su monopolijomis jų šalyse. Ačiū. Dėkojame. Toliau pusantros minutės.